Gerbiami kolegos, ar galime pradėti posėdį? Allora, cari colleghi, benvenuti a tutti. Gerbiami kolegos, norėčiau pasisveikinti su, vis, su, su visais kolega Tabadži pasiūlė įtraukti papildomą darbo tvarkės punktą. Tai yra e, su tabako pramonė ir su tabako gaminių gamyba įtraukti susijusi klausimą. Jeigu niekas neprieštarauja, po balsavimų įtrauksime šį klausimą. Pone pirmininkė, pritarėme, bet ar galima iš karto po balsavimų išnagrinėti tą darbo atvarkės punktą? Taip, taip, aš taip ir sakiau, iš karto po balsavimo. Ho il piacere di comunicarvi che l'interpretazione è disponibile in tutte galėčiau Jums pasakyti, kad vertimas yra į visas ir iš visų kalbų, kuriomis kalbama mūsų komitete. Taip norėčiau pasakyti, kad Marija Zikritsberger, nematau, kur yra Marija, kuri 15 metų dirbo šiame komitete, gavo naują postą, naują užduotį. Ji pereis į žmogiškųjų išteklių skyrių ir mūsų sekretoriatui ir mūsų komitetui tai yra didžiulis praradimas. Aišku, mes galime visi pasakyti, kad Marija buvo pagrindinė mūsų komiteto organizatorė, jinai rūpinosi visais parlamentarų e, norais ir lūkesčiais tiek čia, tiek e, delegacijų išvykose. Ir visuomet galėjome kreiptis į Mariją, kai iškildavo problemos, Marija visuomet rasdavo sprendimą. Vėl norėčiau visų komiteto kolegų vardu padėkoti Marijai už puikų darbą kurį ji nudirbo čia šiame komitete ir norėčiau palinkėti jai viso ko geriausio ateities karjeroje. Bokalupo. Grazie ancora Marija. Questo... Dėkoju dar kartą Marija. Taip pat norėčiau Jūs informuoti apie tai, kad ponė Sidonija Fogarasi kuri dirba mūsų sekretorijete, perims Marijos e, užduotis. O antra asistentė į sekretorijatą ateis iki šių metų pabaigos. Taigi norėčiau palinkėti Sidonijai sėkmės jos darbe. E, dabar reiktų patvirtinti vasario 20-21 posėdžio protokolo tvirtinimą. Jeigu nebus prieštaravimų e, iki pos, šio posėdžio pabaigos, tai protokolai bus e, patvirtinti. Dabar Albertdes paprašė žodžių, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, norėčiau, kad mes, Žemės ūkio komitetas, palinkėtume kolegai papastamkos e, geros veikatos ir, ir išreikštume vilti, kad jis kiek mano greičiau grįž į mūsų posėdžius. Dėkoju. Aišku, mes visi pritarėme šiems palinkėjimams. Toliau ketvirtas darbo atvarkės punktas. E, ponas Vaičiakovskis dar neatvyko. Uh. Possiamo iniziare lo stesso anche se il vicepresidente Pacekovski non è ancora arrivato. Bet nepaisant to vis tiek pradėsime, nors kolegos dar ir nėra. Mes balsuosime dėl kolegos Vaičiakovski nuomonės projekto. 2011 e, metų metinė ataskaita ES e finansų interesų apsauga, kova su sukčiavimu. Atsakingas komitetas yra biudžeto kontrolės komitetas. E, tas tų netikslumų skaičius sumažėjo ir e, lėšų, kurios, kurios yra nepanaudotos, kiekis taip pat išaugo. Dabar yra 35 procentais mažiau netikslumų negu ankstesniais metais. Buvo pateikta 12 pakeitimų ir tie pakeitimai yra susijęs su tuo, kad yra e, raginama skatinti darbadar, bendradarbiavimą tarp valstybių narių, kad valstybės narės pasikeistų gerąją patirtimį ir kad būtų sukčiavimo apibrieštis patikslinama. Taip pat yra siūloma. E, komisijai sumažinti laikinus mokėjimus, jeigu e, nacionalinės priežiūros sistemos vienas ar keli elementai neveikia arba veikia neveiksmingai. Ypač kai e, pasitaiko e, labai stambus e, netikslumai, stambios klaidos ir kai yra sunku išieškoti atitinkamų greičių lėšas iš valstybių narių. Manau, kad galime pradėti balsuoti, jeigu visi turite savo, balsa, savo korteles. Ne, atsiprašau, balsuosime keldami rankas, taigi galime pradėti. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko susilaiko, man atrodo, priimta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Toliau balsuojame dėl aštunto pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvyliktas, kas už prieš susilaiko priimta. O dabar balsuosime dėl visos nuomonės projekto, kas už prieš susilaiko priimta. Va bene? Ok, allora possiamo andare avanti. Gerai, tuomet galime eiti toliau prie penkto darbo atvarkės punkto. Tai yra bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2020 metų. Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgalės. nuomenės rengėjas Dačiana Aktavija Sarbu. Ji taip pat negalėjo su mumis šiandieną būti, tačiau ją pakeis socialdemokratų koordinatorius e, ponas Santos. Luis, žodis jums. Taip, manau, kad galime iš karto balsuoti, pirmininkė. Manau, kad yra tik tai vienas žodis pakeitimas, kurį norėčiau Jums pristatyti, bet aš ir pristatysiu balsavimo metu. Gerai, Luisai, dėkui. Tuomet pradėsime balsavimą. Ar visi turi balsavimo korteles ir balsavimo sąrašus, tuomet pirmin. Vėlgi balsuosime keldami rankas. 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, suslaikė, atmesta. Taip, atmesta. Dvyliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Tryliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Keturioliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Penkioliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas prieš, susilaikė, priimta. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, manau, kad priimta. Pirmasis pakeitimas, pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dvidešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 24. Silvestris pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Devynioliktas pakeitimas. Kiostingerio kas už? kas prieš, susilaikė, manau, kad priimta. Pasitikrinkime dėl 19 pakeitimo. Pasitikrinkime. 19 pakeitimas. Balsavimą pradedame. Atrodo, kad neveikia sistema. Pradedame balsavimą. Jeigu norime patikrinti, vis tik reikės suskaičiuoti iškeltas rankas. Taigi, kas už 19 pakeitimą, pakelkite rankas. Kas yra prieš 19 pakeitimą? Pakelkite rankas. Patvirtinta. 19 už 17 prieš. Tuomet balsuojame dėl 19 dalies 19 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 21 pakeitimas. Minutėlę. Dvidešimt antrasis pakeitimas. Kas už? Dvidešimt antrasis. Kas už? Kas prieš? susilaikė, priimta. Toliau dar kartelį. 19 pakeitimas. Kas už? Kas už? Kas prieš? Tas pats patvirtinta. Dvidešimt trečiasis pakeitimas. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkas. Prieš tai 24 pakeitimas Silvestris. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Dabar 23 pakeitimas Hoislinkas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. Antrasis pakeitimas pranešėjos, kas už. Kas prieš, susilaikė, atmesta. 21 pakeitimas. Klas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis pakeitimas pranešėjos, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 27. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 28. pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Patikrinkime. 28. pakeitimas, kas už, prašome pakelti rankas. Gerai. Dabar kas prieš 28 pakeitimą? Atmesta. Dabar pereiname prie kito pakeitimo. 18 buvo prieš, 10 už. Taigi 29 pakeitimas dabar kas už? O kas prieš? Atmesta. 30 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Primta. 31 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Primta. 32. Kas už? Kas už 32 pakeitimą? Kas prieš? Atmesta. 33. Gabėjo pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 34 kas už. Kas už? Kas prieš? Tuo netrukus teiksiu jums žodį. Priimta. 16 prieš 11 balsų. Pirmininkė, dėkui. Iš tikrųjų, aš suprantu, kad labai drausmingai balsuojame, bet mes juk balsuojame pakeldami rankas ir balsuojame netinkamu laiku, turbūt tas rankas kilojame, nes balsuojame ne elektroniškai. Juk yra liberalai, kiti, kitos frakcijos rezultatai, man atrodo, yra netikslus. Taigi paprašykite visų iškelti rankas kaip galima aukščiau, kad galima būtų lengviau suskaičiuoti balsus. Aišku, kas atsitiko, tas jau atsitiko, bet prašau visų iškelti rankas, bent jau mūsų frakcijos narių, kiek galima aukščiau. Atsiprašau už tai, kad to prašau. Atsiprašau, jeigu bus kamera ir toliau salės viduryje, mes nematysime rankų. Gerai, Silvestris pakeitimas. 35. Kas už? 35. Kas už? Pakelkite rankas. 35 pakeitimas. Gerai, 9 už. Toliau. Kas prieš 35 pakeitimą? EPP daug energingesnė atrodo yra negu visi kiti. Atmesta. 9 už 20 prieš. Toliau 36 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimta. 37 pakeitimas. Kas už? Pakelkite rankas. Kas už? Kas už? Gerai. Kas prieš? Manau, kad patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Dvidešimt prieš. Atmesta. 38 pakeitimas. Kas už? 38 pakeitimas, Kalas ir Raimers. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Atsiprašau, sako pirmininkas, patvirtinta. Toliau, 39. Köstinger. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau, 41. Pakeitimas Dančila. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Toliau 42 pakeitimas Köstinger. Kas už? Kas prieš? Priimta. Penktasis pakeitimas pranešėjos. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Toliau 45 klas Reimers pakeitimas, kas už 45 pakeitimą, kas prieš susilaikė priimta. 46 Danten, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 47 klas Reimers, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 48 pakeitimas Štatler, kas už, kas prieš susilaikė Atmesta. 50 pakeitimas. Klas Raimers. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 49 pakeitimas. Andri. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 51 pakeitimas. Kas už? Kas, prie, kas už, kas prieš dabar? 51 pakeitimą. Atmesta. 52. Kas už? Kas prieš? Suslaikė priimta. 53. Kas už? Kas prieš? Suslaikė atmesta. Aštuntasis pakeitimas pranešėjos. Luisai, ar prašote žodžio dėl šio pakeitimo? Taip, pirmininkė. Aš noriu pateikti žodinį pakeitimą jis būtų toks. Jisai sumažintų laikotarpį, kuris dabar yra nustatytas penkeriais metais. Tai yra laikotarpis, per kurį turi būti sumažinta maisto atliekų. Šio pakeitimo tikslas yra užtikrinti nuoseklumą tarp šio sprendimo ir kito pranešimo, skirto tai pačiai temai. 2025 metai yra siūlomi dabar ir aš siūlau čia tą pačią datą numatyti. Ačiū, Luisai, ar yra prieštaraujančių tokiam žodiniam pakeitimui? Ne? Gerai. Taigi balsuojame dėl aštunto pakeitimo su pranešėjos pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 55. Štatler pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, manau, kad atmesta. 56 Silvestris pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 57 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 58 klas ir Raimers kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 59 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 60 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 61 pakeitimas. Kas už? Kągi, jis buvo įjungta elektroninio balsavimo sistema, taigi pasitikrinkime dėl 61 pakeitimo Polsen ir kiti. Patikė šį pakeitimą, balsavimas pradedamas. Balsavimą baigiam. Atmesta. 21 prieš, 15 už. 62 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 63 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 64 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 65 kas už, kas prieš, kas už vis dar. Dabar kas prieš? Susilaikė. Atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Devintasis pakeitimas vis tik kas už, kas prieš susilaikė priimta. 66. Ne, 67. Atsiprašau, balsuojam dėl 66 pakeitimo, kas už. 66 pakeitimas. Kas prieš? Susilaikė, manau, kad atmesta. 67 Andriu, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 68 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 69 Klasė Raimers, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 70 kas už, kas už reikės suskaičiuoti. Taigi, kas dabar prieš, susilaikė, atrodo, kad priimta. Kurie... 71 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. 72, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime dėl 72 pakeitimo. Pradame balsuoti. Pradame balsuoti. Atmesta. 20 balsų prieš, 14 už. Dešimtasis pakeitimas. Balsuojame pakeldami rankas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 73. Klasė Raimers pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 74. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 75. kas už? Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. 75. pakeitimas balsavimą pradedame. Ar visi balsavo? Taigi 75 pakeitimas, balsavimą baigiame. Atmesta. Paskutinis pakeitimas 76. Kas už? Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dabar balsuosime galutiniu balsavimu, elektroninis balsavimas dėl visos nuomonės su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsavimą baigiame. Priimta, patvirtinta. 32 už, 4 susilaikė. Sveikinam kolegę Dačianą Sarvų. Nors jos atrodo čia ir nėra salėje. Dunque, colleghi, adesso abbiamo il punto 6 che un... Ji yra Rumunija su ministru pirmininku. Toliau. Europos pagalbos labiausiai nepasiturintiems asmenims fondas. Marko Tarabelos e, klausimas. Panašu, kad kažkuris kanalas nepraeina vertimo. Vokiečių kalbos vertimo nesigirdė. Funziona? Ok, grazie. Dicevo. Puiku. Tada pereinu prie Marko Tarabelos nuomonės projekto apie Europos pagalbos labiausiai nepasturintiems asmenims fondą. Atsakingas komitetas, užimtumo komitetas, be 16 pakeitimų nuomonės projekte dar 222 pateikti parlamentarų pakeitimai, kad palengvintume konsensuso pasiekimą. Mes e, e, ponui Markui Talabelai pasistengus sugebėjome rasti kompromisinių pakeitimų. Markas Tarabela. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš dėkoju sekretoriatui už tai, kad jie sutiko, kad būtų balsuojama šiandien, o ne 18, kaip kad anksčiau buvo numatyta, taip mes galėjome daugiau kompromisų pasiekti. E, ne dėl visų kompromisų pavyko susitarti taip, kaip norėjome, bet mums pavyko e, rasti bendrą sutarimą. E, užimtumo komitete buvo kalbama apie tai gana aktyviai, buvo sakoma, kad nereikia sukelti grėsmės šio fondo ateičiai, nors sunkumų panašu iškils. Šis fondas yra nepaprastai naudingas Europai, kurioje yra vis daugiau ir daugiau žmonių, kuriems yra reikalinga pagalba maisto produktais ir kitais būdais. Todėl mes dėkojame mūsų visai rengėjų grupiai už visą eilę pateiktų pakeitimų sutvarkymą. Dėja, dar ne visus pakeitimus pavyko išversti į visas kalbas, bet mes tikimės, kad mes davėme labai aišku, e, labai aiškiai parengėme pranešimą. Jo, cercherò di andare avanti. Ačiū. Pabandysiu e, toliau organizuoti balsavimą. E, vėlgi rankų pakelimu, nors atrodo, kad mašinos irgi veikia. Prašyčiau, kad būtumėt atsargesni balsuodami, nes šis balsavimas yra labai ilgas. Ar visi jau pasirengę? Pradedame. 63 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 65, kas už, kas prieš, susilaikė priimta Man atrodo, kad priimta. Šeštas e, pakeitimas. Atsiprašau, septintas. Septintas pakeitimas. Kas už? Kas už? Kas prieš? 16 prieš, 11 už. Bet reikėtų gal patikrinti elektroninėmis kortelėmis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Ar jau visi balsavote? Baigiamas balsavimas. Priimta. 17 už, 16 prieš. Toliau rankos pakelimu balsuosime už 67. Kas už? Prieš? Susilaikė. Man atrodo, kad priimta. 69. Atsiimtas. 70. Kas už? Kas prieš? susilaikė priimta. 71. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 73. E, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 74. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 75. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Pirmas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 83 kas už, kas 83 kas už, kas už, kas prieš. Atmesta. 84. Kas už? 84. Kas už? Kas prieš? Atrodo, kad visi. Su, atmesta. 85. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 86. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 87. Kas už? kas prieš susilaikė atmesta. 88 tarabelos, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 89 už, prieš susilaikė priimta. 90 už, prieš susilaikė priimta. 91 už, prieš susilaikė priimta. 92 už, prieš susilaikė priimta. 93 už prieš susilaikė priimta. 94 už už 94 prieš tikriname 94 Balsavimas e, tikriname kortelėmis. Ar visi balsavote? Ar visi balsavote? Priimta. 19 už, 16 prieš. Toliau balsuojame elektroniškai dėl kompromisinių. Pa, rankų pakelimų. Antras kompromisinis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 95. Buviai pranešimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Tikriname. 95. Buviai. Tikriname kortelėmis. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 16 už, 17 prieš. Toliau. 97. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 98 už, prieš, susilaikė, priimta. 102. Kas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. Šimtas trečias, kas už, prieš, kas už. Šimtas trečias. Prieš atmesta. O dabar periname prie devinto, kas už, prieš susilaikė priimta. 109. Nikolesku, kas už, prieš susilaikė, priimta. Trečias kompromisnis, kas už, prieš susilaikė, priimta. 112, kas už, prieš susilaikė, atmesta.

Lebrankas už. Kas prieš? 115. reikia tikrinti Iš čia neaišku. 115 balsuojame. Nusos kontrėr, no? Sì. Votato tutti il 115, votazione chiusa. Ar visi balsavote, dėl 115 baigiame balsuoti. Priimta 18 už, 17 prieš. 116, kas už? Kas už? Prieš tas pats rezultatas. Galime patikrinti. 116. Balsuojame e, elektroniškai už 116. Kiuso. Baigiame balsuoti. 16 už, 19 prieš atmesta. 117. Kas už? kas prieš susilaikė priimta. 118. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 119. Kas už, kas už, kas prieš Atmesta. 120 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 121 už, prieš. Aš manau, kad priimta. Reikia patikrinti. 121. Pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Priimta. Balsuojame už 122. Kas už? Kas už? Prieš. kai viskas taip neaišku, tai reikia tikrinti. Elektroniškai pradedame. Ar jau visi balsavote? Puiku. Baigiame balsuoti. 18 už, 17 prieš priimta. Toliau 123 balsuojame. Kas už? 123. Ar norite, kad patikrintume, ponė Tarabela? Jeigu jūs manote, kad EPP ir ESD nesutarė, tai tada reikia iš karto tikrinti elektroniškai, kad laiko nešvaistytume. Ačiū. Taigi sutinku. Pranešėjas tai pasiūlė. Už tokį patarimą dėkuoju. Kas yra EPP šešėlinis pranešėjas? Noriu pažiūrėti, ar yra kokių netitikimų. Ponas Sikerski. Ponas Sikerskis čia yra. Slepiatės. Labai gerai. 123. Balsuojame elektroniškai. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. 18 už, 16 prieš priimta. 124. Kas už? Kas už? Balsuojame elektroniškai. Atrodo, dėl 124. Ar visi balsavote? 124. Baigime balsuoti. 125. Elektroninis balsavimas. Iniziate a votare sul 125. Votato. 125. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Periname prie 126. 126. Kas už? kas prieš susilaikė. Reikia tikrinti. Tikriname. 126 votazione. Dėl 126 baigiame balsuoti. Atmesta. 127. Kas už? Kas už? Kas prieš? Tikrinsime 127. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Labai nedidelis skirtumas, bet atkrenta. 128. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. 129. 130, sako pirmininkas. 130. Balsuojame dėl 130. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Šimtas trisdešimt antras, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šimtas trisdešimt trečias, kas už. Elektroniškai balsuojame dėl šimtas trisdešimt trečio. Baigiame balsuoti. Priimta. 134 kas už. Tikriname. Pradedame balsavimą dėl 134. Baigiamas elektroninis balsavimas. 134 priimtas. 135 kas už. Ponas Sikerski, viskas žiūri jūsų kryp... visi žiūri jūsų kryptimi. Dėl 134. Prieš. Reikia tada tikrinti. Balsuojame dėl 135. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 136. Kas už? Elektroninis balsavimas. Dėl 136. Ar visi balsavote? Dėl 136. Baigiame balsuoti. Atmesta. 137. Kas už? 137. Balsuojame. E, baigiame balsuoti. Atmesta. Šimtas trisdešimt aštuntas. Kas už? Balsuojame pakirdami rankas. Tikriname 138. Siete d'accordo? Ok. Allora, colleghi, un attimo di attenzione. Taigi, kolegos, štai ką galim padaryti. Atkreipčiau dėmesį jūsų. Nuo 138 iki 144 galime balsuoti iš karto, elektroniškai. Nuo 138 iki 144. Ar jau visi balsavote? Visi jie priimti. Taigi, šimtas, nuo 138 iki 144 visi pakeitimai priimti. 145, kas už? Pradedame balsuoti. Dėl trijų Nikolevskų balsuosime iš karto, jeigu jūs nieko prieš. Atrodo, kad skiriasi tai pakeitimai, tai po vieną balsusim. 145. Elektroniškai baigiame balsuoti. Priimta. 146. Pradedame balsuoti. Markas prieš. Balsuokime dėl 146 ir baigiame balsuoti. Priimta. 147. Pradedame balsuoti dėl 147. Baigiame balsuoti. Priimta. 148. Balsuojame elektroniškai. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 149. Balsuojame dėl 149. Ar visi balsavote dėl 149? Balsavimas baigtas. Atmesta. 151. Balsuojame. Balsuojame dėl 151. Baigiame balsuoti. Priimta. 152. 152. Kas už? Balsavimas dabar jau pradedamas dėl 152. Baigiame balsuoti dėl 152. Priimta. 153. Balsuojame dėl 153. Baigiame balsuoti. Priimta. 153. Toliau 154. 154. Pone Sikerski, kai balsuoti? Jūs už? Kas dar už? Prieš sulaikė priimta. 155. Kas už? Reikia balsuoti kortelėmis. 155. Baigiame balsuoti. Priimta. 156. Kas už? Baigiame balsuoti. Atmesta. 157 Marko. Kas už? Pone Sikerski. Kas prieš? Pradedame balsuoti dėl 157. Baigiame balsuoti. Priimta. 158 Nikolesku. Visi pasisakė. Prieš atrodo. Kas prieš? Kas prieš? Atmesta. 159. Kas už? Markas. Pradedame balsuoti dėl 159. Baigiame balsuoti. 159 priimtas. 161. Šimtas šešiasdešimt pirmas. Baigiame balsuoti. Priimta. 162 Nikolesku. Balsuojame. Balsuojame dėl 162. Balsavimas baigtas. Manau, kad priimta. 163. Marko pakeitimas kas prieš Balsuokime elektroniškai dėl 163. Balsuojame dėl 163. Markas Talarbrela nori šitą pasakyti. Ah, yra visa eilė procedūrų dėl demokratinio supaprūstinimo. Mes turėtume siekti supaprastinimo. Aš pritariu visiems pakeitimams, kuriuos eh, pasiūlė uh, E, kai kurie mano kolegos, e, bet aš mažiau siūlau e, savo frakcijos poziciją, nes man atrodo, kad mūsų bendra pozicija tarsi dinksta. Mes visi pasisakom už tuos pakeitimus, bet problema yra ta, kad dinksta pagrindas. Kai dangi demokratinė dauguma išreiškia savo nuomonę, aš siūlau, kad mūsų frakcija, mano frakcija, visi balsuotų už šios pakeitimus. Jeigu už viską iš karto balsuotume, supaprasėtų balsavimas, supaprasėtų tekstas ir aš e, asmeniškai rizikuoju, e, kad e, būtų ir leidžiu, kad būtų tai balsuojama iš karto. Brans, Šansės, Šmit ir kiti pakeitimai galėtų būti pateikti balsavimu iš karto, nes dauguma yra aiški šiame komitete. Taip supaprasėtų balsavimas, ponė pirmininkė. Caro colleghi, quindi questo è un messaggio che vale per il gruppo dei socialisti e democratici. Eh? Continuiamo il voto. Aš matau frakcijos poziciją, bet mes turime ir kitų frakcijų išklausyti. Bet toliau tęsim balsavimą. 164. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisinis. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 167. 167. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. 166 reikia tikrinti. 176. Balsuosime uh, kortelėmis. Baigiame balsuoti dėl 176. Priimta. Penktas kompromisinis. Balsuojame rankų pakelimu. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 182. Lebron pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 12 pakeitimas pranešėjo, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 13 pakeitimas pranešėjo, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 186 Nikolėskų, kas už prieš susilaikė priimta. 187 kas už prieš, kas už reikia tikrinti. 187 e, balsavimas vaiktas atmesta. 188 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 189. Datykas už. Reikia tikrinti. Tikriname. Dėl 189. Ar visi balsavote dėl 189? Atmesta. Labai nedidelė balsų persvara. 190. Nikolės Kukas už. Pradedame balsuoti kortelėmis dėl 190. Baigiame balsuoti. atmesta. Keturioliktas pranešė, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Un momento, per favore. That is 14. See that with 14 together. Ah no, yeah, 191. 100. Yeah, 40. Tęsime. Uh, um, Momento. No, okay, my table looks different. 190, no, 193. 193. 193. Sarbu. Chi a favore? 1. No... 193. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Uh, Tikriname 196. E, du, 15 prašė, kas už, kas prieš susilaikė priimta. E, du šimtai vienas. Kas už? Balsuojame elektroniškai dėl 201. Ačiū. 201. Votacione. Baigiame balsuoti dėl 201 pakeitimo priimta. Du šimtai antras Lebrant, kas už? Priimta. 203 kas už, prieš susilaiko priimta, 204 kas už, prieš susilaiko priimta. 205 Nikolesko kas už. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 205 Nikoleskų pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 206 Liubran, kas už, prieš susilaiko priimta.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 nuo 207 iki 222 balsuotume vienu bloku ir balsuotume elektriniu, elektroniniu būdu. E, ar visi tam pritarėte? Gerai, tada patvirtinta. Nuo 207 iki 222 balsuojame kartu. No, it was an error. No, no, it was, it was an error because we are all the groups in favor, so it's Okay, pasiam... Visi esame už tuos pakeitimus, sako pirmininkas, taigi galime tęsti 224, kas už prieš susilaiko. Balsa, balsuojame elektroniniu būdu duš, dėl 224. Sì. Ok. Chiusa la votazione. Approvato. Balsavimas baigtas, priimta. Markai, ar pritarėt? Ir ponas Sikerskis pritarė. Gerai, tai tuomet balsuojame dėl visų pranešimų, e, pakeitimų nuo 225 iki 262. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Dėkoju. Toliau 263, kas už prieš susilaiko priimta. 265, Lebrun. Kas už prieš susilaiko. Toliau 17 konstatuojama į dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 18 konstatuojama į dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 19, kas už, kas prieš susilaiko tikrinsime elektroniniu būdu, balsuojame dėl 19 konstatuojamosios dalies ir atitinkamų pakeitimo. Baigiame balsuoti, atmesta. 20. Kas už prieš susilaiko priimta. 21. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 21 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 22. Kas už? Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 23 guliarkas už, kas prieš susilaiko priimta. 24 liobrankas už, kas prieš susilaiko priimta. 25 bovėkas už, Balsuojame elektroniniu būdu dėl 25 pakeitimo, prašau. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas, atmesta. 26 guliarkas užkas prieš susilaiko priimta. 27 jerikas užkas prieš susilaiko priimta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko primta. Šeštasis kompromisas, kas, kas už, kas prieš susilaiko primta. Septintas, septintas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko primta. Trisdešimt ketvirtas, kas už. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 34 pakeitimo. Monika. Ed è respinto per un voto. Atmesta vieno balso persvara. 35 Lebrankas užkas prieš susilaiko priimta. 36 Danšyla kas už. Tikriname elektroniniu būdu. 36 pakeitimas. Visi balsavote prieš atmestą. Markai Tai buvo silpnumo akimirka, atsiprašau. 37 kas už kas prieš susilaiko priimta. 8 kompromisas kas už kas prieš susilaiko priimta. 41 kas už kas prieš susilaiko priimta. 43 kas už. Balsuojame dėl 43 elektroninių būdų. Ar visi balsavote? Dėl guliar pakeitimo 43 balsavimas baigtas. Atmesta. Se, 17 buvo už ir 17 prieš. 44 guliarkas už, prieš susilaiko priimta. Penktas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 45 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 46 kas už kas prieš susilaiko priimta. 47 guliar balsuojame elektroniniu būdu. Dėl 47 prašau balsuoti. Bals, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 48 kas už nuo 48 iki. Ai, ne, ne, ne visi Lebrand bus pakeitimai, dar Šmit pranešim, e, pakeitimų yra. 48 kas už, prieš susilaiko primta, 49 kas už, kas prieš susilaiko primta, 50 kas už, kas prieš susilaiko primta. 51 kas už, kas prieš susilaiko primta, 53 kas už kas prieš susilaiko primta. 54 kas už kas prieš susilaiko primta. 55 kas už kas prieš susilaiko primta. 56 kas už kas prieš susilaiko primta. 58 kas už kas prieš susilaiko primta. 59 kas už kas prieš susilaiko primta. 60 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 62 Lebran kas už, kas prieš susilaiko priimta. Dabar balsuojame elektroniniu būdu dėl taip pakeisto viso teksto. Pradedame balsuoti. Sveikinu pranešė, nes didžiaja balsų dauguma pranešimas patvirtintas, taigi sveikinu Marką Torabelą. 27 už, 3, 3 balsavo prieš ir 4 susilaikė. C'è Ciaba Tabaci, dove sei? Dabar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 Dai colleghi. Possiamo andare sull'ultimo punto, colleghi. Quanto tempo è qua la... Non abbiamo moltissimo. Gerbiami kolegos, tęskime. Paskutinis darbo atvarkės punktas. Neliko dar, ne, nėra daug darbo pagal darbo atvarkę. E, paskutinis darbo atvarkės punktas - tabako pramonės produktai. Tai yra nuomonė, kurios referentas yra ponas Tabadži. Pasikeitėme nuomonėmis dėl komisijos projekto, dėl teisės, valstybių narių teisės akto nuostatų suvienodinimo, dėl tabako produktų pardavimo Mūsų kolega Tabadži, kaip jau minėjau, yra mūsų komiteto nuomonės referentas ir jisai prašė pirmo pasikeitimo nuomonėmis su Europos komisija. Norėčiau pasveikinti ponę Vimer, ji yra Sanko generalinio direktorato direk, e, direktorė. Ji pateiks mums teisės akto projekto pristatymą. Prašau, ponė Vimer, žodis jums. Thank you. Mr. Chairman, Mr. Rapport. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas pranešėjo, gerbiami nariai. Labai dėkoju už galimybę šiandieną jūs kreiptis dėl komisijos pasiūlymo dėl tabako produktų direktyvos naujos redakcijos. Norėčiau visų pirma priminti, kad šis parlamentas nekarta yra prašęs komisijos pateikti tokį pasiūlymą tam, kad sustiprintų ES teisę dėl tabako produktų Europos piliečių naudai. 2012 m. gruodžio mėnesį šis pasiūlymas buvo pagaliau patvirtintas komisijoje po ilgo konsultacijų proceso ir atlikus labai išsamų poveikio vertinimą. Kodėl reikėjo peržiūrėti dabartinę direktyvą? Priežasis akivaizdžios. Šis teisės aktas yra 12 metų senumo ir jis jau nebedera su šiandienos tikrove, kalbant apie rinkos sąlygas, taip pat apie mokslinius ir taptautinius poslinkius. Atsirado rinkoje naujų tabako produktų, kurie yra panašus į lūpdažius, jie yra vanilo, vanilino skonio arba kvepia kaip saldainiai ir šitie produktai yra ypatingai patrauklus jaunimui. Be to, valstybės narės laikosi skirtingo požiūrio į tuos produktus ir dėl to atsiranda vidinės rinkos susiskaidimas. Be to, atsirado naujų mokslinių galimybių ir tai yra ypač svarbu kalbant apie perspėjimus apie poveikį sveikatai. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad ES ir visos jos valstybės narės yra pasirašiusios pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvenciją, kuri galioja nuo 2005 metų ir mes esame teisiškai įsipareigoję laikytis konvencijos nuostatų. Komisijos pasiūlyme pagrindinis dėmesys yra skiriamas jaunimui ir priemonėms skirtoms uh, užkirsti kelią jiems pradėti vartoti tabako produktus. Todėl labai svarbu paminėti, kad 70 procentų e, rūkančiųjų pradeda rūkyti jaunesni negu 18 metų. Ir yra tik tai vienetai asmenų, kurie rūkyti pradeda po 25-ojo gimtadienio. Taigi mes iš tiesų kalbame apie labai jauną visuomenės dalį. Jaunimas pradeda rūkyti todėl, kad rūkimas jiems atrodo e, žavus, o Po to jie tęsia rūkimą, todėl kad nebegali mesti. O po to išsivysto dažnai vėžys, plaučio lygos ir kitokios sveikatos problemos. Tokia dabar yra tikrovė, 700 tūkstančių žmonių ES, kurie kiekvienais metais miršta ankstyvą mirtimi būtent dėl tabako vartojimo. Ir šių mirčių galima puikiausiai išvengti. Tačiau be mirtingumo tabakas sukelia ištisus kančių metus, taip pat atsiranda išlaidos sveikatos sektoriuje, kai reikia gydyti e, tuos asmenys ir tos išlaidos yra 25 milijardai eurų per metus ir tai yra labai kuklus e, apskaičiavimai. Kiti yra netiesioginio poveikio pavyzdžiai. Pavyzdžiui, žmogaus darbingumo sumažėjimas. Tai taip pat yra nuostolis visuomeniai. Todėl komisija mane, kad reikia reglamentuoti tabako produktus taip, kad žmonės matytų, ką jie perka ir matytų, kad perka žalingą produktą, kuris gali sukelti priklausomybę. Taigi, ką apima komisijos pasiūlymas? Visų pirma, norėčiau pradėti m, mm, paminėdama e, žymėjimą, etiketes Tam, kad vartotojai galėtų rinktis remdamės informaciją, pasiūlyme yra siūloma pateikti e, didelius įspėjamosius ženklus, kurie sudarytų 75 procentus pakuotės priekinės dalies. Ir taip pat perspėjimai apie žalės, žalą sveikatai turėtų būti pateikiami abiejose pakuotės pusėse. Taip pat yra siekiama uždrausti reklaminius elementus e, ant tabako gaminių pakuočių, tokius e, e, dalykus, kurie yra patrauklus e, jaunimui. Pavyzdžiui, kai pavyzdžiui, nebebūtų galima pakuoti tabako produktų į tokius pakuotės, e, kurios primintų lūpdažį. Pastarosiomis savaitėmis girdėjome labai daug klausimų apie tai, kokią dalį e, pakuotės reikia reglamentuoti ir kokią ne. Mes apskaičiavome viską matematiškai ir pamatėme, kad maždaug 30, 30 procentų tabako gaminių pakuočių nebus reglamentuojama ir valstybės narės galės pačios nuspręsti, ką ten uh, uždėti, kokius ženklus. Ir be to valstybėms narėms yra paliekama teisė, jeigu jos norės, uh, numatyti reikalavimą e, tabako produktų pakuotės palikti apskritai be jokių reklaminių elementų. Kitas dalykas yra susijęs su tabako produktų sudėtimi. Pasiūlyme yra numatoma, kad tabako produktai turintys išskirtinį skonį, pavyzdžiui, vanilino arba mentolio, nebūtų leidžiami, kadangi tokie produktai yra ypatingai patrauklus jaunimui ir dėl to jiems yra lengviau pradėti rūkyti. Be to, mm, tokie priedai kaip kofeinas arba vitaminai turėtų būti draudžiami tabako produktuose. Norėčiau pabrėžti, kad pasiūlymas nesiekia reglamentuoti tų priedų, kurie yra būtini tabako produktų gamybai, pavyzdžiui, cukrus. Kadangi cukraus reikia tam, kad būtų kompensuojama e, cukraus praradimas organizme. Taip pat noriu pabrėžti, kad komisijos pasiūlymas neišskiria atskirų tabako produktų tipų ir taip pat neleidžia E, numatyti skirtingas taisyklės e, skirtingiams tabako produktų preko, prekės ženklams, turintiems e, skirtingą skonį ar aromatą. Ir norėčiau grįžti prie kitų pasiūlymo dalių. Dėl uostomojo tabako. Čia siekiame išlaikyti esamą padėtį, tai reiškia, kad būtų draudžiamas uostomasis tabakas Europoje išskyrus Švediją, kurioje yra taikoma išimtis. Kokia yra to priežastis? Ostomasis tabakas gali sukelti priklausomybę, jisai gali sukelti žalą sveikatai ir taip pat nėra įrodymų, kad ostomasis tabakas gali padėti mesti rūkyti. Dėl elektroninių cigarečių, tai yra taip pat naujas produktas, komisijos pasiūlyme yra numatoma, kad produktai turintys daugiau nikotino negu kad numatytas tam tikras e, lygis, turėtų būti reglamentuojami mm, teisės aktų skirtų farmaciniams produktams. Bet dėl to galėtų nuspręsti valstybės narės. O tie produktai, kuriuose nikotino yra mažiau negu nustatytas lygis, galėtų būti parduodami kaip vartotojų prekes, susalga, kad ant jų bus pateikiami įspėjimai apie žalą sveikatai. Tokie produktai gali būti naudojami e, pakeisti nikotinui gydimo programuose. Tik tai būtina užtikrinti tokių produktų gerą kokybę ir saugumą. Pabaigai noriu paminėti neteisėtą priekybą. Komisijos pasiūlyme yra numatomos labai griežtos priemonės dėl neteisėtos priekybos, įskaitant ES tabako produktų siekimo sistemą ir taip pat ES saugo, saugumo e, priemonės tabako produktams. Tokios priemonės turėtų padėti apsaugoti ES piliečius nuo neteisėtų tabako produktų ir taip pat e, turėtų padėti kovoti su neteisėtos priekybos tinklais. Daug suinteresuotų pusių mūsų konsultacijų metu išreiškė nuogastavimus dėl neteisėtos priekybos rizikos, būtent todėl komisija numato tokias veiksmingas priemonės, kurios visiškai dera su mūsų tarptautiniais įsipareigojimais šioje srityje. Ir paskutinė mano pastaba, jeigu leisite, yra susijusi su šio pasiūlymo poveikiu. Kartais yra manoma, kad šio pasiūlymo poveikis bus e, žlugdantis tabako pramoniai. Tačiau reikėtų pabrėžti, kad planuojamas šio pasiūlymo poveikis tikrai nėra dramatiškas. 2 procentų vartojimo sumažinimas per penkerius metus. Štai, koks komisijos apskaičiavimais bus šio pasiūlymo poveikis. Ar tai yra daug? Jeigu ES sumažės 2,5 milijonais rūkalių ir bus išgelbėta daug gyvybių galbūt atrodo daug, tačiau ekonominiams veikėjams tai tikrai nebus dramatinis poveikis. Be to, galimi kaštai tabako pramoniai bus sušvelninti tų priemonių, kurios yra pasiūlomos siekiant kovoti su neteisėta priekyba. Ir taip pat viskas bus subalansuota, užtikrina didesnį harmonizavimą šioje srityje. Poveikis užimtumui taip pat bus teigiamas kadangi lėšos, kurios nebus išleistos tabako produktams, bus išleistos kitiems produktams, kuriems pagaminti reikia daugiau darbo jėgos ir taip pat jos bus išleistos kitoms paslaugoms. Pabaigai noriu pacituoti mm, komisijos narį ir pasakyti, kad komisijos pasiūlymas yra subalansuotas Ir komisija nekantriai laukia bendradarbiavimo su Europos parlamentu tam, kad galėtume sklandžiai gyvendinti šį labai svarbų teisės aktą. Dėkui. E labai ačiū. Dėkuoju e, Santo generaliniam direktoratui ir daktarui Vimer. Pirmiausia, noriu kalbėti Čiava. Ar jūs pirmas norit kalbėti, ar norit pirmą, kad kolegos pakalbėtų? Ačiū, pirmininkė. Rent. Kolegos. Šis klausimas yra labai sudėtingas ir kontroversiškas, kaip ir dokumento pasiūlymas. Norėčiau Jums padėkoti už man suteiktą galimybę, gerbiamasis pirmininkė. Be šio komiteto aš dar priklausau ir aplinkos apsaugos komitetui. Ir žinau, kiek prieštaravimų iškilo dėl šio komiteto pasiūlymo. Galbūt netgi tarp Žemės ūkio komiteto ir aplinkos apsaugos komiteto iškils konfliktas dėl šios problemos. Turime aiškiai pasakyti, mes e, pritarėme bendrajam tikslui. E, šis pasiūlymas turi pagerinti visuomenės veikatą. Mes norėtume, kad sumažėtų rūkančiųjų, ypač jaunimo tarpę skaičiai. Vis tik tai Turiu komisijos atstovams pasakyti, kad e, mano argumentai panaudoti aplinkosaugos komitete, ENVI komitete, ir aš galiu juos pakartoti, kalbame apie 400 tūkstančių žemdirbių, kurie dalyvauja e, šiame sektorije. E, greta visuomenės veikatos vienas mūsų prioritetų yra tų 400 tūkstančių darbo vietų žemės ūkio sektoriuje išlaikymas. Neretai tie žmonės gyvena skurdžiausiuose Europos regionuose. 96 procentai tų ūkininkų yra smulkus ūkininkai. Jų ūkių dydis e, sviruoja nuo pusantro hektaro iki trijų hektarų. Šis komitetas, e, rengiant pranešimą ponui Papastamkos, yra pažymėjęs nekarta, kad e, nėra tiesioginio ryšio tarp Europos tabakos gamintojų ir e, tabako apdorojimo pramonės, apdirbimo pramonės. Europos e, tabako apdirbėjai maždaug 25 procentus tik tai Europoje pagamintų sudėdamųjų dalių naudoja. Tik 25 procentų Europoje pagaminamų tabako gaminių yra pagaminti iš europietiškų žaliavų. Kai baigsime renkti šią direktyvą, būsime vertinami pagal tai, kaip mums pavyks išsaugoti darbo vietas žemės ūkio sektoriuje. Bijau, kad yra įmanoma, jog pasikeis kainos taip, kad stambiosios tabako gamyklos nusisuks nuo Europos žaliavų gamintojų ir pirks žaliavas iš pigesnių šaltinių e, kitose pasaulio dalise. Manau, kad tai yra mums vienas rimčiausių uždavinių šiandien. Gerbiamas pirmininkė, aš norėčiau paprašyti, kad jūs kreiptumėtės į komite, komisiją, pirmiausia į Žemės ūkio generalinį direktoratą ir paklaustumėte, ar jie yra atlikę kokių poveikio vertinimų, išsiaiškinant, kokią įtaką tai padarys kainoms, pelnui ir kokios įtakos šis pasiūlymas turės 400 tūkstančių e, gamintojų. Aš nemanau, kad mes elgtumėmės atsakingai priimdami sprendimą be poveikio vertinimo studijos. O dėl rūkimo jaunimo tarpe. Manau, kad e, reikėtų pritarti toms jėgoms, kurios siekia sumažinti jaunų rūkalių skaičius. Taigi, ką aš siūlau? Pirmiausia, reikėtų skatinti šio pasiūlymo prevencinę E, dalį, stiprinti prevencinę dalį. Aš siūlau, kad būtų sukurtas Europos rūkimo prevencijos fondas. Toks dalykas jau Vokietijoje egzistuoja ir Vokietijos pavyzdys parodė, kad valstybėje, kur yra dedama daug pastangų prevencija, sėkmingai buvo sumažinti rūkančių skaičiai. Panašių pastangų užfiksuota ir Prancūzijoje. Yra stengiamasi sumažinti jaunimo prieigą prie tobako gaminių, tabako gaminių. Tai yra daroma ir Prancūzijoje, ir Austrijoje, ir Vengrijoje. Yra nustatytas e, amžiaus apribojimas 16 arba 18 metų. E, jaunesni e, žmonės tabako gaminių negali nusipirkti. Šiame pasiūlyme tokios iniciatyvos nėra. O dėl pardavimo internetu. Nustebau, sužinojęs, kad nėra draudžiama parduoti tabako gaminius internetu. Manau, kad paprasčiausiai reikėtų drausti e, tabako prekybą internetu. Taip e, sumažėtų dar kartą galimybės gauti jaunimui e, tabako gaminių. Toks yra mūsų pagrindinis tikslas. Visą tai labai svarbu nes rūkaliai e, išsiugdo priklausomybę iki 25 metų. Maždaug 98 procentai rūkančių pradėjo rūkyti, būdami jaunesni negu 25 metų. Todėl mes turime sutelkti dėmesį jaunimą. Kitas e, svarbus aspektas. Senojoje tabako direktyvoje tabakas buvo vertinamas kaip e, e, komponentas, o ne ingredientas. Manau, kad reikėtų nepakeisti šios pozicijos. Kaip tik dabar vyksta diskusijos apie medų ir žiedadulgės, kas yra komponentas, kas yra ingredientas. Čia pasiūlymas e, yra neaiškus, todėl aš manau, kad reikėtų daryti viską, ką galime, kad išvengtume vėlesnių uh, E, aiškinimusi teismuose. Dėl tam tikrų specialių tabako rūšių uždraudimą, pavyzdžiui, tokio tabako, kurio vytinimu yra naudojamas cukrus, mes turėtume žiūrėti, kaip galima priboti tokią gamybą. Komisijos narys Boršė apie tai yra kalbėjęs, bet mes turėtume ieškoti tvirtesnių garantijų tokių tabako rūšių gamintojams. Dėl priedų aš sutinku, kad e, priedai turi būti draudžiami specialūs aromatai, tokie kaip e, vanilė, e, šokoladas, kafeinas turėtų būti neleidžiami. Vitaminai ir kafeinas taip pat neturėtų būti leidžiami, nes tokie medžiagų uh, įdėjimas klaidina žmonės. Jeigu ant vieno ar kito gaminio yra sakoma, kad jame yra vitaminų, žmogus yra klaidinamas, tokių dalykų negalime leisti. Europos komisija turėtų pateikti pozityvų ir negatyvų sąrašą. Dabartinėme pasiūlyme tokių sąrašų nematau. Aš e, manau, kad e, aplinkosaugos komitete e, tai pagristai buvo kalbama apie mentolį kuris yra labai specifinis tabako aromatas. Labai didelė dalis pasisakė už mentolo uždraudimą. Yra sakoma medikų išvadose, kad mentolas, kuris uh, turi tarsi šaldomą į poveikį, leidžia rūkančiajam giliau įtraukti dūmus. Ir tai uh, padaro dar daugiau žalos sveikatai. Uh, Bet yra valstybių, kurios, tokių kaip Lenkija, pavyzdžiui, kur cigaretės kvepiančios mentolu arba e, panašiais aromatais yra paplitusios labiau negu bet kur kitur. Todėl turėtume turbūt pažvelgti Junktinės Amerikos valstijas ir Kanadą. Šiuose valstybėse mentolų kvepiančios cigaretės dar tebėra leidžiamos. Todėl aš, bet aš nesakau, kad reiktų legaliai palikti tokią galimybę. Aš noriu tik pateikti klausimą dėl pakuočių. lenni, megtévesztő ez a csomagolás. Mint ahogy... Mano rankose yra cigarečių e, pakelis, e, kurio forma yra kaip lūpų dažų. Tai yra paprasčiausias klaidinimas Čia yra cigarilė kvepianti čikol, šokoladu. Tai irgi yra klaidinantis dalykas. Taigi bet koks aromatas, bet kokia pakuotė, kuri gali suklaidinti ypač jaunus žmonės, turėtų būti draudžiama. Ir būtent tai e, turėtų parengti agri komitetas. Mes turėtume visapusiškai remti e, baltas pakotės arba pakotės be jokių e, E, iliustracijų. Štai čia matote vieną tokią iliustraciją. Yra tik tai e, markės pavadinimas parašytas apačioje, o visa kita yra tik tai įspėjimai apie sveikatą. Dėl tokių pakuočių be reklamos. Envi komitetas jas labai paremė ir manau, kad mes taip pat turėtume visapusiškai ta, už tai pasisakyti. Tačiau man iškilo viena problema, kurią aš norėčiau jums išsakyti dėl pakuočių. Uh, Labai nedaug informacijos yra pateikta apie vartotojų apsaugą. Vartotojai nėra deramai informuojami, kadangi dervos, nikotinas ir anglies monoksidas e, niekada ant pakuotės nėra nurodomi. Komisija sako, kad tai gali klaidinti žmonės. Labai sunku suprasti, kurios cigaretės yra kenksmingesnės. Visos cigaretės yra kenksmingos, bet e, vartotojams e, neretai būna labai sunku suprasti, kurios yra blogesnės už kitas. Taigi tai yra susijęs su vartotojo apsauga. Dėl prekės ženklo. Aš manau, kad e, yra klausimų, į kuriuos agrikomitetas neturėtų veltis. Mes turėtume sutelkti dėmesį į tabako auginimą žemės ūkio sektorėje, į sveikatos klausimus, taip pat turėtume kalbėti apie elektroninės cigaretės ir prekės ženklus. Jau kitus klausimus turėtume nesivelti. Galiausiai norėčiau išskirti dar vieną problemą. Jau gerokai įsišaknyjusi. Europos komisijos įgaliojimai E, numato galimybę nustatyti, kurie teisės aktai bus deleguotieji, kurie bus skirti gyvendinimai. Aš siūlyčiau štai ką. Pagalvokime apie visą eilę dėl leguotojų teisės aktų. Manau, kad jų yra labai daug ir ten Europos komisija galėtų veikti pagal savo įgaliojimus. Ir jeigu mes tokį deleguotą į teisės aktą komisijai suteikėme, uh, tai Europos parlamentas pasilieka veto teisę, pasilieka teisę išsakyti savo balsą vienu ar kitu klausimu, nes tai yra nepaprastai svarbus klausimai, dėl kurių sprendimai bus priimami ateityje. Ir galiausiai norėčiau pasakyti Europos komisijai tai, kas dar niekada niekur nebuvo paminėta. Turiu galvoje socialinį aspektą. Labai įdomi sąsaja nustatyta tarp išsilavinimo lygio ir rūkimo. 45 procentai tik pradinį išsilavinimą turinčių vyrų rūko kasdien. 27 e, rūka, procentai rūkančiųjų europiečių iš vis yra. 45 procentai rūko kasdien ir jie turi tik tai pradinį išsilavinimą. O vidurinį ir tretinį išsilavinimą turintys vyrai atitinkamai rūko 30 procentų ir 20 procentų. Moterų statistika yra tokia. E, pradinį išsilavinimą turinčios e, moterys rūko 26, 26 procentais atvejų, e, vidurinį išsilavinimą rūkančiųjų tarp yra 22 procentai, turinčiųjų tarp yra 22 procentai rūkančiųjų, o tretinį išsilavinimą turinčiųjų 18 procentų. Taigi tos e, socialiai pažeidžiamos grupės yra dar blogiau informuojamos e, apie rūkimo problemas ir riziką negu visi kiti visuomenės gyventojai. Taigi, baigdamas galėčiau pasakyti, kad reikėtų stengtis apsaugoti tabako augintojus, tačiau nepadarykime klaidos. Ir neapsimeskime, kad bandome apsaugoti tabako pramonės interesus čia gana jautri problema, bet aš manau, kad kartu dirbdami mes ją išspręsime. Ačiū. Dėkoju. Ačiū kolega Tabadži. Manau, kad mūsų pranešėjo darbas yra tikrai labai teisingas ir manau, kad išvadas galėtume visi palaikyti Daug kolegų paprašė žodžio. Pirmas Hans Kota, o paskui ponas Bovė. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, norėčiau patvirtinti, kad mes, Žemės ūkio komitetas, turėtume skirti dėmesį toms įmonėms, kurios dar bando dirbti sąžiningai šioje srityje. Aš aišku pasisakau už to, tokią politiką, kuri dar labiau bandytų e, skatinti žmonės mesti rūkyti, bet man atrodo neteisinga e, prieš rūkimą reklamuoti tokiais agresyviais vaizdais, nes mes tokiu būdu pasieksime priešingai nuo to, siekia, ko, ko siekiame. E, ma, manau, kad reiktų pasiteikti teigiamus vaizdus ir, ir jais e, reklamuoti nerūkimą. Taip pat norėčiau pakomentuoti šios direktyvos projektą, ypač dėl elektroninių cigarečių. Elektroninės cigaretės reglamentuojamos 18 straipsnėje, nes tai yra e, produktai, kuriuose yra nikotino. Tačiau 18 straipsnėje nėra pakankamai nuostatų, kuriuose būtų kalbama apie tokių produktų e, patekimą į rinką ir apie atitinkamą tokių elektroninių cigarečių cigarečių reglamentavimą. Todėl būtų tikslinga išplėsti šį straipsnį, nes, kaip minėjau, tos elektroninės cigaretės, e, jos e, tampa vis populiaresnės, todėl kyla klausimas, kaip e, prie ko jas priskirti, ar tai yra tiesiog klasikinės tos tradicinės cigaretės alternatyva, ar tai yra toks produktas, e, kuris yra reklamuojamas taip, kad net ir nerūkantis žmonės e, siektų jų pabandyti. Taip pat tose elektroninėse cigaretėse yra didelė koncentracija nikotino, apie tai nėra informuojama, dėl to e, gali tai klaidinti vartotojus. Todėl mes turime nustatyti aiškius nikotino koncentracijos e, lygius ir e, kad nebūtų galima. E, tokių. E, O galbūt reikia pasvarstyti apie tai, kad tokias elektroninės cigaretės reiktų laikyti kažkokiais farmaciniais produktais, tada jomis prekiauti būtų galima e, tik tai atitinkamose e, vietose. Taip pat reikia nepamiršti atsargumo principo ir e, kad užkirstume kelią tokiam neteisėtam ar netinkamam tokių produktų patekimui į rinką. E, E, negalima pasitelkti teiginių, kad tokios e, cigaretės nėra pavojingos, kad jos nėra nuodingos. E, taip pat turime siekti, kad būtų nurodyta kokio, kokia yra tų elektroninių cigarečių kilmė. Taip pat reikia nepamiršti, kad jeigu tokia elektroninė cigaretė sulūšta, tai gali tas išsilies ar pasklydęs nikotinas padaryti didžiulę žalą, taigi jos yra pavojingos. Italijoje situacija yra tokia, kad elektroninės cigaretės, kuriuose yra nikotino, yra, jos yra draudžiamos asmenims, e, kuriems yra mažiau nei 16 metų tačiau niekas nepagalvojo apie tokį klausimą, kuris taip pat būtų svarbus, būtent to, mokė, mokestinis aspektas. Jeigu tokie produktai kaip elektroninės cigaretės pateks į rinką, tai e, kaip tuomet mes e, spręsime akcizo klausimą? E, ar nebus taip, kad kai kuriuose valstybėse narėse bus surenktama mažiau mokesčių. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, mes e, turėtume kalbėti apie tokių produktų gaminimo, patekimo į rinką ir pardavimo reglamentavimą. E, tačiau nepamirškime ir tokių produktų, specifinių produktų, kuriuos paminėjau. Ir taip pat norėčiau pasakyti, tokį dalyką. Jeigu e, aš, kaip ir dauguma kitų, šią, šią, šią priemonę, šią cigaretę e, naudosiu čia instru, e, parlamente, man nieks negalės uždrausti rūkyti, nes tai nėra ta tradicinė cigaretė, tai yra elektroninė cigaretė, kurių parduodama labai daug. Iš tiesų, tą elektroninę cigaretę galima rūkyti ar vartoti E, visur. Todėl manau, kad elektroniniam cigaretėm reikia atskirų kažkokių taisyklių, atskirų, atskirų nuostatų. Mes turime kalbėti čia ne tik apie nikotino koncentraciją, bet taip pat apie e, vartojimo taisyklės. Dėkoju, sako pirmininkas, yra daug norinčių pasisakyti. Norėčiau prašyti visų laikytis laiko limito, nes po to e, seks labai svarbus koordinatorių E, posėdis ir taip pat šešėlinių pranešėjų posėdis dėl keturių svarbių pranešimų. Dabar suteiksiu žodį ponui Korėja, o paskui kl kl poniai Klas. Aš manau, kad ši diskusija didelė dalimi e, nebeapsiriboja tik tai reglamentiniu pagrindu, reglamentinė baze. Mes prisimenate, nuo ko prasidėjo diskusija dėl šios direktyvos 2009 metais Vienas iš svarbių e, pasikeitimų tuo laikotarpiu buvo e, būtent tai, kad buvo išstumtas atsakingas komisijos narys iš diskusijos. Kai kas mano, kad e, tai nėra nesusiję su stambiųjų E, tabako gamintojų pastangomis uždėlsti šios direktyvos prieimimą, kad ji nebūtų priimta per, kade, per šią kadenciją. Taigi aš noriu pasakyti, kad yra nepaprastai svarbu uh, įtikinti stambiausias bendrovės, kad šis tekstas bus priimtas iki kadencijos pabaigos. Mes turime tvirtai laikytis tos pozicijos, nes aš esu įsitikinęs, kad stambiosios pramonininkų, tabako pramonininkų grupės darė viską, ką gali ir toliau daro, ką gali, kad uh, sutrukdytų tai direktyvai uh, išvysti dienos šviesą. Taigi mes turim stengtis tai padaryti iki kadencijos pabaigos. Ir nebūtinai taip bus padaryti labai paprasta. Kitas dalykas. Šiandien mes matome, e, kad tos tabako įmonės pradėjo gaminti naujus produktus, pavyzdžiui, tas elektrinės cigaretės. E-Stop konglomeratas buvo sukurtas, kurio tikslas yra parduoti e, e, tokius derivatyvinius produktus, kurie tarsi ir netitiktų tradicinio tabako gaminio apibriešties. Mes žinome, kad tai yra tabako bendrovių spastai. Aš labai lengvai galiu apie tai kalbėti be jokių problemų. Visi puikiai žino, kad aš pats esu rūkorius. Aš nepriklausau jokiai antirūkorių e, asociacijai ir draugijai. Aš e, puikiai suprantu, ko nori tabako gamintojai. Šiandien man akivaizdu, kad e, jos nori tik dar daugiau uždirbti, vis daugiau ir daugiau pasipelnyti. Ir reikėtų pranešime labai aiškiai pasakyti, kad cigarečių pakelis e, išeinantis iš gamyklo šiandien kainuoja 5 centus. Cigarečių pakelio vertė yra 5 centai. Taigi jūs paskaičiuokite, kiek uždirba įmonės, net neskaičiuojant mokesčių, palyginus su pardavimo kaina. Kitas dalykas, e, turime iš esmės kalbėti apie kovą su klastojimu. Kiek aš žinau, pati tabako pramonė yra atsakinga už e, kovą su tabako gaminių klastojimu. Greta Olaf. Bet man iš to juokasima. Tarsi mes pasamdytume Alkaponę, kad jis e, kovotų su, e, kartu su prohibicionistais. Lygiai tas pats dalykas būtų. Nieko tai net, tos bendrovės negali turėti bendro su kova su sukčiavimu. Jeigu tos padirbtos cigaretės yra iš tabako, kuris e, išėjo iš jų gamyklų ribų, tai jos niekada nenorės to kovoti. Jeigu mes e, pasamdysime e, tabako įmonės kovoti su klastojimu, tai elgsimės kaip nusikalteliškai. Kitas dalykas. Negalime per daug dėlsti diskusijos. Jie jau dabar per ilgai užsitęsė. Kaip komisija sakė, mes turime sustiprinti e, pasaulinės veikato organizacijos pagrindų konvencijos taikymą tokiu atveju mes galėtume pagal tas taisyklės sustiprinti mūsų pačių e, taisyklės. Taip pat galėtume sugriežtinti čia Europos parlamente e, taisyklės dėl diskusijų su tabako įmonėmis neskaidrumo. Pritaikėme 5,3 taisyklę. Turiu galvoje tarptautinės priekybos organizacijos atitinkamos direktyvos taisyklės. Parlamente kol kas neturime niekių, jokių aiškių nuostatų dėl to. Šiandien turime ieškoti pamatinių sprendimų. Trūksta skaidrumo. Jūs, su jumis turbūt visais buvo susisiekę tabako gamintojai, tabako pramonininkai. Jeigu jūs e, savo interneto svetainėje tokių dalykų nepaminėte, tai jūs jau pažeidžiate e, E, tam tikras taisyklės, pažeidžiate oficialias nuostatas. Aš nenoriu kalbėti per daug ilgai, jau atsiprašau, kad ir taip šiek tiek užsitęsiau. Praėjusią savaitę aš galėjau labai aiškiai parodyti, su įrašu įrodyti, kad e, tabako įmonės, tabako gamintojai daly e, e komisaro atveju melavo visuomeniai. Swedish Match bendruomenė, e, bendrovė, kuri norėjo parduoti savo snusą, e, paskelbė, kad daly dalyvavo susirinkime, kurio net nebuvo. Tas susirinkimas tikrai nevyko, tuo tarpu ta švedų bendrovė Swedish Match skelbė, kad tas susitikimas įvyko. Aš manau, kad tai yra pagrindinis įrodymas, rodantis, kad daly nėra. E, vertinamas taip, kaip turėtų būti. Tai nėra turbūt esmė Olafo tyrimė, bet skandalas yra tai, kad parlamentas negali gauti šios bylos medžiagos. Komisijos pirmininkas, aš tikiuosi, tą medžiagą turi, aš tikiuosi, kad jis ją studijavo. Mes turime reikalauti skaidrumo ir viešumo. Negalime saistyti su tokia padėtimi, kokia yra dabar. Oi, klasė Sikirieski. Dabar Koreja, o po to pana Sikirski. Gracias, <clears throat> señor presidente. Buenas tardes. Eh, me gustaría hacer. Dėkoju. Labadiena visiems. Aš norėčiau taip pat sureaguoti į šitą pasiūlymą dėl direktyvos. Buvo pasakyta, kad ši direktyva nėra tiesiogiai susijusi su tabako auginimu. Bet aš manau, kad nėra jokių abejonių, kad ji turės poveikį tabako gamintojams Italijoje, Lenkijoje, Bulgarijoje, Graikijoje, Ispanijoje ir kitose šalise. Tie gamintojai bus paveikti Ir žinoma, daugiausia tai yra nedideli ūkiai, šeimos verslai, kur viskas atliekama mechaniškai. Taigi yra rizika, kad jie turės apskritai pasitraukti iš tabako gamybos. Ir tabako gamyba sumažės valstybėse narėse, nors tai nebūtinai reiškia, kad sumažės tabakos vartojimas. Aš manau, kad jeigu norėtume sumažinti, ar, jeigu sumažintume arba apskritai išnaikintume tabako auginimą, tai turėtų tikrai rimtų padalinių. Pavyzdžiui, e, tose Ispanijos vietose, kur yra auginamas tabakas. Ir ypatingai nukentėtų smulkiai tabako augintojai, kur, sakiau, pas juos tabakas yra auginamas, perdirbamas ir visi tokie tabako auginimo ūkiai išnyktų. Tad aš tikrai nežinau, ar komisijos pasiūlymas bus toks jau naudingas ES vartotojams, nes gali būti, kad e, be viso kito atsirastų suklastoto tabako produktų. Be abejo, mes norėtume sustiprinti kampaniją prieš neteisėtą tabako priekybą, bet reikėtų suplanuoti patį procesą labai atsargiai ir stengtis išvengti to, kad dėl šio teisės aktų padaugėtų suklastotų tabako produktų. Pavyzdžiui, Lenkijoje 30 procentų cigarečių yra mentolinės cigaretės, Bulgarijoje irgi panašus skaičius. Ir ten tokios priemonės gali tik paskatinti neteisėtą priekybą cigaretėmis. Tad aš norėčiau labai aiškiai paminėti, kad reikia diskusijų, kurių metu išsiaiškintume tą pusiausvyrą tarp to, kas gerai vartotojams ir to, kaip vis tik užtikrinti paramą tabako augintojams. Nereikėtų pakengti ūkininkams. Ir visi teisės aktai, kurie paveiks žemės ūkio ūkius, turi būti pagristi ir apskaičiuoti. Ir todėl norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, ką sakiau jau pradžioje savo pasisakymo. Būtent, kad labai svarbu, kad komisija numatytų galimybę priimti deleguotusius aktus dėl tokių dalykų kaip cigarečių sudedamosios dalis. Be to, dėl komisijos užduotų klausimų, noriu pasakyti, kad lieka galimybė ateityje sumažinti nikotino kiekį tabako produktuose, o tai galėtų paveikti tabako gamybos pramonę. Ir Todėl noriu paklausti komisijos, ar ilgalaikėje ar trumpalaikėje perspektyvoje jie turi kokiu nors planų pasinaudoti turimomis privilegijomis ir pateikti teisinių, e, e, mokslinių įrodymų. Pane Klas, dėkoju. E, gerbiami kolegos, norėčiau uh, pakomentuoti e, tai, ką pasakė prieš mane kalbėję kolegos, su, tai, kas yra susiję su proporcingumu. Kas yra proporcingumas? Mes kalbame apie legalų produktą, kuris teisėtai e, pakliuvo į rinką ir mes bandome apriboti tą e, produktą. Aišku, taip pat visi žinome, kad tas produktas yra e, nesveikas, turi žalos veikatai, apie tai mes diskutuojame jau keletą metų Europos parlamente, bandome kažkaip įtakoti e, E, tą produktą. E, tačiau kalbant apie draudimą, galiu pasakyti neaišku, ar vien tik draudimas padės. Aš tuo tikrai labai abejoju, nes žmo, žmonės ar jauni žmonės išmokdavo rūkyti ten, kur ir buvo visiškai draudžiamos cigaretės. Aišku, mes turime apsaugoti jaunimą, tačiau turime pagalvoti, kokiu būdu tą galėtume padaryti žiūriu į tas pakuotės, kurias siūlo komisija ir man kyla klausimas, ar iš tiesų tai yra Europos komisijos užduotis reglamentuoti viską net iki cigarečių pakuotės. E, pas mus yra įmonė, kuri yra specializuotas tabako gamintojas ir, ir jie išleidžia labai daug pinigų cigarečių pakelių dizainui. Taigi, kodėl dabar komisija norėtų perimti e, šį, šią užduotį ir kodėl neleidžiama e, gamintojams pristatyti savo produktą tokiuose pakuotėse, kokiuose jie norėtų pristatyti. Manau, kad tą turėtume persvarstyti ir turėtume gerai pamastyti, e, kokį kokius čia skirtumus mes galėtume rasti. Dabar e, prisimindama tai, ką pasakė mano kolegos, aš galiu pasakyti, kad yra, e, jeigu mes nedarysime skirtumo, jeigu uždrausime visus priedus, jeigu visos cigaretės bus vienodos skonio, jeigu tos cigaretės bus vienodose pakuotėse, tai tuomet ar mes matysime kažkokius produktų skirtumus pagamintus ES, manau, mes apie tai taip pat turėtume galvoti, nes mes žinome, kokie yra cigarečių gamybos kaštai e, ir O dabar siekiame dar didinti tuos kaštus. Manau, kad čia mes turėtume siekti proporcingumo ir didesnio subalansavimo. Todėl norėčiau kreiptis į komisiją, to prašydama. Norėčiau taip pat paklausti komisijos atstovės, ar buvo e, padaryti kažkokie paskaičiavimai, ar yra kažkokie skaičiai E, nes iš tiesų dėl šio pasiūlymo bus prarasta, prarasta labai daug darbo vietų, ypač kalbant apie pakelių dizainą, pake, pakuočių gamybą. Galbūt reiktų atlikti poveikio vertinimą šioje srityje ir man atrodo, kad tai nėra politikų uždavinys, o ypač ne Europos komisijos uh, uždavinys kurti cigarečių pakelio dizainą, kuris galiotų visiems. Ačiū. Dėkoju kolegijai Klas, e, dabar ponas Sikerskio, paskui ponas Silvestris. Kalbėsiu labai trumpai, nežinau, kad mūsų, mums jau nebeliko laiko. Aš pritariu tam, ką pasakė ponas Tabadži. Iš tiesų tai, ką jisai pasakė, e, pas, pasakė yra labai svarbu ir teisingai jis bandė atsižvelgti į abiejų e, šalių interesus. Man atrodo, svarbus faktas, kurį jis paminėjo, yra tai, kad gamyba perkeliama e, iš ES ir, tai, ir to, tas neigiamas poveikis, neigiami reiškiniai jie išliks, tačiau jie bus perkelti kitur už ES e, ribų. Nežinau, ar mes galime analizuoti, kaip tabako gamyba įtako, įtakoja CO2 išmetalus, galbūt mes turėtume e, imtis palaipsniško požiūrio ir manau, kad kom, šis komisijos pasiūlymas naina per toli. Dėkoju. Dabar žodis teikiamas ponui Silvestri. Ponas Silvestri kalba be mikrofono. Anch'io, si sente? Sì. Si. Anch'io noto eh, grandi e eh, forti perplessità sul. Aš taip pat turiu abejonių eh, dėl šio pasiūlymo. Kogi, ko siekia komisija? Ji nori sumažinti tabako gaminių patrauklumą. Ji taip pat nori paremti vidaus rinką. Tačiau siekiant sumažinti e, E, tabako gaminių patrauklumą, reiktų siekti sumažinti jo vartojimą dėl to, kad tabako gaminiai yra kenksmingi ir kad e, žmonės tampa priklausomi nuo jų. Tačiau šios direktyvos pasiūlymas siekia visiškai priešingų tikslų, bent jau man taip atrodo, nes, nes e, siekdami štandartizuoti e, cigarečių pakelį, e, mes pasieksime to, kad kai kurie produktai išnyks, tie produktai, kurie sudaro didžiulę e, rinkos dalį, tai yra tos plonosios cigaretės, men, mentolinės cigaretės, e, o kiti, kiti produktai iš to tarsi pasipelnys ir tas, ta vieninga pakuotė pasieks tokio dalyko, kad nebus skirtumo tarp prekių ženklų, vienintelis skirtumas bus tik tai e, cigarečių kaina. Ir tai įtakos tai, kad kaina kris, o taigi vėl e, e, bus patrauklų vartotojams. Kai kurie gaminiai išnyks tie, kurie sudaro 20 ar 30 procentų rinkos Lenkijoje, tai yra tos plonosios ar metol, mentolinės cigaretės ir tokiu būdu pasipelnys nelegali tų cigarečių rinka. Taigi, ar konkurencingumas remiasi tik tai e, kaina? E, nes jeigu kaina kris, tai iš tiesų žmonės rūkys dar daugiau cigarečių. Taigi, ko siekia komisija teikdama šį direktyvos pasiūlymą? Nes man atrodo, kad e, jūsų pasiūlymas pasieks priešingų rezultatų. Tiesiog e, dar labiau išauks nelegali rinka ir išauks vartojimas. Kolega Tapadži teisingai pastebėjo, jaunuoliai pradeda rūkyti dėl to, kad jie nori laužyti taisyklės. Ir kuo yra baisesni tie paveikslėliai ant cigarečių pakelių, tuo bus didesnis jau, jau, jaunuolių noras rūkyti. Ir, ir aišku, ta aiškis žinia, kad rūkimas sukelia plaučių vėžį, ji yra baisi, bet iš, iš tiesų e, jaunimas pagalvos, kad galbūt kaip tik yra labai puiku rūkyti, nes tokiu būdu aš laužau taisyklės ir, ir e, pradės rūkyti. Kai žmogus yra jaunas ir nebrandus, e, jis tiesiog bando laužyti taisyklės ir bando peržengti ribas ir kuo baisesni, baisesni tie perspėjimai, tuo daugiau e, jaunimo rūkys. Taigi, ko siekia komisija? Komisija iš tiesų norėtų skatinti vidaus rinką ir mažinti rūk, rūkančiųjų skaičių jaunimo tarpę, bet iš tiesų e, ši direktyva pasieks priešingų rezultatų. E, bus paremta nelegali rinka dėl to, kad iš legalios rinkos išny, išnyks tokie produktai kaip mentolinės cigaretės. E, dėl to, kad bus vieninga pakuotė, cigarečių kaina sumažės, dėl to bus e, vartojama dar daugiau. E, o jaunimas, nenorėdamas laikytis taisyklių, e, rūkys dar labiau. Taigi, jeigu mes norime uždrausti rūkimą, tai turėtume e, Tai turėtume paprašyti komisijos, kad ji darytų tai, kas yra jos kompetencijoje, o ne e, tai, kas nėra jos kompetencijoje, nes juk e, cigarečių pakelio dizainas nėra Europos komisijos kompetencija. E, pavyzdžiui, galbūt komisijos uždavinys būtų priimti nuostatą į direktyvą, kad visos valstybės narės turėtų uždrausti pardavinėti cigaretės asmenims jaunesniems nei 25 metų. Tai būtų komisijos kompetencija, bet atrodo, kad komisija tam neturi įgaliojimų. E, komisija dabar teikia kažkokį pasiūlymą, kuriuo jinai pasieks visiškai priešingų rezultatų. Pabaigsiu cituodamas E, tokį sakinį, kuris paraštas ant tų cigarečių, kurias aš rūkau pakelio. E, Rūkimas kenkia tau ir tavo, aplinki, tavo aplinkai. E, iš tiesų tai yra tiesa, reikia daryti viską, kad jaunimas negalėtų lengvai gauti cigarečių, bet kalbant apie poveikį aplinkai, apie aplinkiniams žmon... poveikį aplinkiniams žmonėms, mes čia turime galvoti apie tai, kad kad atsiranda oro uostų, kuriuose nėra, e, kuriuose nėra vietų skirtų rūkimui. E, taigi aš manau, kad aš labiau kenkiu aplinkiniams, jeigu aš kažkur slapta koridoriui rūkau, kai nėra tokių e, specialių vietų. Taigi jeigu mes nenorime pakengti e, aplinkiniams, tai tuomet turime gerbti rūkančiųjų teises viešosiose patalpose, nes e, tie rūkantieji, kuomet negerbiamos jų teisės, e, tampa labai pikti. E, dabar norėčiau grįžti prie to, ką pasakė ponas Tabadži, kad e, cigaretės ir rūkimas sukelia vėžį ir tai yra mirties priežastis. E, tai e, aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad mano e, močiutė mirė 90, de, būdama 92 metų, ji rūkė visą gyvenimą ir jinai niekuomet nesirgo jokiamis plaučių lygomis, taigi neturėjo ir plaučių vėžio. Taigi, ant abiejų cigarečių pakelių pusių tada reiktų pateikti abu argumentus. Kaip jau minėjau, mano Mano močiutė, kuris surkido du pakelius per dieną, neturėjo problemų su plaučiais. Į, į proaspisi tis gimosios įjės. Ponas Ranelis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, visuomenės sveikatos klausimas yra vienas svarbiausių prioritetų. Kalbam čia ne apie tai, kad reikėtų uždrausti rūkomosius produktus. Mes kalbame apie šių produktų rinkos reglamentavimą. Ir manau, kad tai yra ypatingai aktualus klausimas mūsų komitetui. Bet turėtume atskirti aroma, aromatinius priedus, dėl kurių rūkimo produktai tampa patrauklus jaunimui, ir tuos ingredientus, kurie yra būtini tam, kad Europos e, gamintojų tabako produktai būtų tinkami rinkai. Ir žvelgiant iš mūsų komiteto pusės, reikia būtent atskirti šio, šias, šias dvi ingredientų rūšis. Kitaip, manau, kad bus neišvengiama, jog Europos tabako produktai bus tiesiog išstumti iš rinkos ir juos pakeis trečiųjų šalių tabako gaminiai, o tai būtų katastrofa. Europos tabako gamintojams. Ir mes turime nepamiršti jų teisėtų interesų. Ir taip pat turėtume atsiminti, kad ir žemės ūkio tai yra svarbi dalis tabako auginimas. Tabakas yra monokultūra, jos auginimas nėra toks jau paprastas. Taigi, jeigu visiškai išnyktų tabako auginimas ES, tai reikštų labai didelius socialinius kaštus. Dar vienas dalykas dėl nediskriminavimo tarp skirtingų tabako rūšių ir taip pat dėl e, baltų pakuočių klausimo, taip pat dėl tų žinučių, kurios yra rašomos ant cigarečių pakelio. Aš nežinau, kodėl komisija atrodo, kad tokios priemonės bus veiksmingos. Man atrodo, kad jos yra kaip tik susijusios su daugybė problemų čia kalbu apie baltas pakuotės. Svarbu čia yra tai, kad tabako bendrovės nejaus jokio noro gerinti savo produktų kokybę, daryti juos mažiau kenksmingus žmonių sveikatai. Ir norėčiau šitą klausimą vis tik tai peradresuoti komisijai. Ir norėčiau paklausti, kokia yra jūsų logika, kokiais tyrimais yra pagrįsta tokia komisijos išvada, kad gamybos, e, planųjų cigarečių gamybos draudimas turės teigiamą poveikį visuomenės sveikatai. Kuo remdamasi komisija tai teigia? Dėkoju. Dabar suteiksiu netrukus žodį, sako generaliniam direktoratui. Komisija. Dėkui. Pasistengsiu atsakyti į daugumą klausimų. Tikiuosi, man pavyks. Buvo minima amžiaus riba ir tai, kad direktyvoje turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl amžiaus cenzo bet noriu pasakyti, kad ES veikimo sutarties 14 straipsnis ES ir jos institucijoms neleidžia reglamentuoti tokių amžiaus apribojimų. Taip pat buvo kelios pastabos dėl e, produktų e, kategorizavimo, suskirstimo ir buvo manoma, kad nebebus galima suskirstyti produktų kategorijas. Mums atrodo, kad taip nebus. Patikslinsiu Europos komisija nesiūlo vien baltų pakuočių. Ir taip pat e, komisijos pasiūlymas nesiekia eliminuoti visų skonio e, suteikiančių priedų tabako produktuose. Mes tiesiog manome, kad sukursime pakankamai erdvės tabako gamintojams e, gaminti įvairius produktus ir juos tiekti į rinką, o vartotojai galės rinktis tuos produktus ir ne vien tik tai remdamiesi jų kainą. Toliau dėl. NCO ribų pašalinimo. Pastaraisiais metais šis klausimas buvo svarstomas ne vieną kartą ir buvo uh, pamatyt, išsiaiškinta, kad jeigu vartotojas mato, kad dervų yra ne 10, o 8 mg, tai jiems atrodo, kad cigaretės mažiau kenkia jų sveikatai. Dabar mokslas siūlo pakeisti tokius skaitinį, skaitinę išraišką e, kokybinėmis pastabomis. Toliau dėl deleguotojų aktų keli kalbėjo nariai juos minėjo Šiame pasiūlyme yra numatomas labai aiškios tikslios sąlygos, kurioms esant komisija galėtų renkti deleguotusius aktus. Ir tie deleguotieji aktai iš tiesų pasitarnaus tam, kad atsižvelgtume į naujus mokslinius įrodymus. Ir mes visiškai pritarėme tam, kad viskas, kas yra daroma ES teisėkuros srityje, turi būti paremta moksliniais įrodymais. Būtent todėl komisija ir mano, kad norint atsižvelgti į mokslinius rezultatus, reikia numatyti galimybę mums priimti deleguotusius aktus. Toliau dėl poveikio užimtumų ir darbo vietoms. Be abejo, tai buvo labai svarbus aspektas mūsų poveikio vertinime Ir be abejo, visi galite peržiūrėti poveikio vertinimo dokumentą. Kalbant trumpai, mes nustatėme, kad mūsų pasiūlymas gali reikšti, kad bus netekta 5 tūkstančiai darbo vietų per penkerius metus ES, tačiau bus sukurta 8 e, tūkstančiai naujų darbo vietų per penkerius metus visoje ES. Ir taigi tas poveikis bus ir dviem, dviem kryptimis. Toliau dėl plonųjų cigarečių. Norėčiau pasakyti, kad mūsų pasiūlyme jos yra draudžiamos todėl, kad jos turi apgaulingą poveikį. Jeigu išnagrinėtumėte pardavimų skaičius, kiek per pastarosius penkerius metus buvo parduota plonųjų cigarečių, tai pamatysite, kad 50 procentų išaugo jų pardavimas nors bendras tabako produktų vartojimo procentas sumažėjo. Taigi neproporcingai išaugo plonųjų cigarečių naudojimas Europoje ir mes manome, kad iš dalies tai yra todėl, kad vartotojai yra klaidinami ir mano, kad tokios cigaretės yra mažiau kenksmingos jų sveikatai. Dėkui, pirmininkė. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū Sanko generaliniam direktoratui. Ir baigiamasis žodis kolegai Tabaždį. E, Gracija. Dėkuoju. Pirmiausia, norėčiau Jums, pirmininkė, pasiūlyti, paraginti, pateikti klausimų Agri generaliniam direktoratui, nes aš kol kas nieko negirdėjau apie mano minėtą į poveikio vertinimą. Kokios įtakos tai turės ūkininkams? kokio poveikio tai turės e, žemės ūkio sektoriui. Nega, nemačiau jokių tokių tyrimų, nors šiuo klausimu domiuosi jau kurį laiką. Pirmininkė. Paklausykime taip pat Agri generalinio direktorato ir dar kartą pateikime klausimą komisijai, nes ji kol kas šito, šito atsakymo nepateikė. Komisija sako, kad taip, bus prašta 5000 darbo vietų visoje e, maisto produktų grandinėje. Mes e, neįsivaizduojame, kaip tai galėtų įtakoti ūkininkus. Jokio atsakymo nebuvo pateikta dėl nelegalios prekybos tabako, gamini, tabako gaminiais. Nepristatyta jokios specifikos nepateikti jokie tikslus e, pasiūlymai, kaip bus sumažinta nelegali priekyba su klastotais tabako gaminiais. Sutinku su pone Klas ir kitais, kurie sakė, kad e, tam, kad e, pakuotė galėtų būti e, be reklaminių įrašų, balta, kitaip tariant, mes turime labai dar daug ką išsiaiškinti vartotojų sveikatai vis, šis rytis turi nepaprastai daug reikšmės. Todėl mes turėtume įvertinti šį klausimą kaip itin kengsmingą, nepaprastai kengsmingą. Ir specifiką, kaip kovoti su šiuo reiškiniu, reikėtų įvardinti labai konkrečiais punktais. Nebūtų sunku vartotojams pateikti informaciją apie e, šios srities kengsmingumą. Spyros ir kiti kolegos paminėjo, kaip vartotojai rinksis produktus. Žinoma, visi tabako gaminiai yra kenksmingi, bet ne vienodai. Pagal dabartinį teisės aktą, pagal dabartinį pasiūlymą nesimato jokių atsakymų į šį klausimą, kuris iš esmės yra sveikatos klausimas, todėl turėtų rūpėti e, Sanko generaliniam direktoratui. E, dėl vartotojų apsaugos ir vartotojų sveikatos reikėtų e, ieškoti kuo patikimesnės informacijos. Mūsų komitetas sutinka, kad reikėtų atskirti tabako e, augintojus ir tabako pramonės pelno siekiančias bendrovės. Mes visi tai puikiai žinome. Ir sutinku su ponu Bovė stambiosios tabako bendrovės, tabako pramonė e, e, nesirūpina nei kiek vartotojų interesais, nesuka galvos dėl to. Šioje direktyvoje, pristatydami kitas priemonės, turėtume numatyti visapusišką e, paralelinių produktų e, kūrimą. Pavyzdžiui, tabako turinti kramtomoji guma turėtų būti draudžiama, kaip ir visi kiti e, gaminiai, per kuriuos maži vaikai galėtų priprasti prie tabako. Pavyzdžiui, jeigu vaikas e, kramtomosios gumos pavydalo tabaką įsidės į burną, taip galės išsiugdyti priklausomybę. Šią nuomonę dar svarstysime per artimiausias savaitės. Dėkuoju Jums visiems už Jūsų indėlį. Ačiū. Ačiū. Komiteto posėdis čia baigėsi. Dėkoju visiems. Norėčiau Jums priminti, kad mūsų kitas posėdis įvyks balandžio 24 ir 25 dienomis. Nematau, jeigu nieko iš Jūsų nebesutiksiu dabar, tai noriu palinkėti gerų kalė, Velykų, o dabar pradėsime koordinatorių posėdį. Dviem minučių pertrauką. Thank you.